ich darf sie bitten platz zu nehmen. liebe kolleginnen und kollegen gerbiami kolegos gerbiamas kolegos gerbiamos kolegės 2013 metais Liepos 4 dieną nutraukime mes, mes savo plenarnės sesijas, o dabar pratesime vasaros atostogų darbą.